tuos parlamentarus, kurie pasiūlė šią rezoliuciją ir aš tikrai viską padarysiu, galiu Jums pažadėti, kad ta rezoliucija būtų gyvendinta. Merci, euh, Madame la Haute Représentante. Ačiū vyriausiai įgaliotiniai. Dabar baigsime diskusijas šiuo klausimu. Na, o dabar perėsime prie e, komisijos pirmininko pavaduotojas ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo 2010 m. rūpiučio 1 dieną ir ES vaidmens. Dabar, ponia Aštan, jums žodis. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gerbėmiai nariai, aš esu nepaprastai jums dėkinga už galimybę uh, šiandien aptarti kasetinių šaudmenų klausimą su jumis. Man atrodo, šis momentas labai svarbus, nes liko mėnuo iki konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo. Kaip žinia, ši konvencija yra Norvegų iniciatyva. Ji uždraus naudojimą, kaupimą, gamybą ir pervežimą kasetinių šaudmenų. Panašiai kaip su sausumos e, minomis. Kasetiniai šaudmenys labai daug kelia pavojų pirmiausia civiliams gyventojams, ypač nuo to kenčia vaikai. E, pats pobūdis prigimtis tų šaudmenų prieštarauja pagrindiniams humanitariniams principams, nes e, mažos bombos pasklinda visai neta, nenusitaikiusi kažkokį konkretų taikinį plačiai ir nuo jų kenčia žmonės net praėjus dešimtmečiams po konflikto. Dėl to ES yra pasiryžusi visomis išgalėmis siekti visiško šių šaudmenų uždraudimo. Konvencija e, dėl jos buvo susitarta 8 e, metų gruodį. Iki šiol pasirašė konvenciją 106 šalis ir 106 e, ratifikavo. Ir E, tai yra susijęs su Otavos konvencijos dėl sausumos minų įsigaliojimu. Tikimės, kad bendrai mes pasieksime daug pažangos siekdami užkirsti kelią naudojimui, gamybai ir pervežimams kasetinių šaudmenų. Gerbiamiai nariai, ES visa yra pasiryžusi kovoti su kasetinių šaudmenų poveikiu civiliniams gyventojams visomis išgarėmis, nors ne visos ES narės prisijungia prie konvencijos visuotinai sutariama, kad ES gali ir privalo suvaidinti vaidmenį šioje srityje. Kaip jūs žinote, ES ir toliau remia platesnės dėrybas dėl papildomo protokolo dėl kasetinių šaudmenų prie jungtinių tautos, tautų konvencijos dėl įprastinės ginkluotės. Uh, E, mes turime siekti tarptautinių normų, kad būtų uždrausti šie šaudmenys ir susitarti su kuo didesniu šalių skaičiumi. Aš e, noriu pasakyti, kad konvencija dėl tam tikros įprasnės ginkluotės yra jungtinių tautų konvencija ir mes turime kuo plačiau tartis dėl papildomo protokolo, nes Tikimės, kad protokolas padės sumažinti tiek kariškių, tiek civilių gyventojų kančias. Dėl to aš uh, raginu paremti šią konvenciją ir jos protokolus. Mes jau dirbame čia nuo 2007 metų, uh, imamės tam tikrų uh, konkrečių veiksmų siekėme universalaus požiūrio ir visiško konvencijos įgyvendinimo. Dėl papildomo protokolo dėl kasetinių šaudmenų ES e, prašo, kad būtų visiškai uždrausta tam tikrų kasetinių šaudmenų e, ne tik tai naudojimas, bet gamyba ir pervežimas. Aš pripažįstu, kad protokolo taikymos rytis gali būti netokia plati kaip e, konvencijos dėl kastetinių šaudmenų, bet mes galvojame apie jungtinių tautų konven... E, kontekstą ir didesnį skaičių šalių. Uh, ir galbūt mums pavyks labiau priartėti prie savo tikslų dėl pačios konvencijos ir tolesnių žingsnių. Jau prasidėjo pasirinkimas pirmajam šalių susitikimui. E, jis vyks šių metų lapkritį. Santiago konferencija birželį jau pademonstravo, kad labai stipriai siekia daugelis šalių E, įgyvendinti įsipareigojimus. Taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai pasisakė, daug ES valstybių narių suvaidino e, e, svarbu vaidmenį diskusijose. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad ES labai aktyviai padeda trečiosioms šalims atsikratyti atsargų kasetinių šaudmenų. Mes taip pat padedame uh, aukoms tokiose šalyse kaip Afganistanas, Laosas, Kambodža ar Sudanas. Per pastaruosius metus ES skyrė daugiau kaip 300 milijonų eurų tam, kad padėtų išvalyti teritorijas nuo sausumos minų, kurios ir bet žinome, kad kasetinės šaudmenys taip pat kelia kasdieninį pavojų. Dėkui Jums uždėmesi. Dabar žodį suteiksiu pana Geleriui nuo EPP frakcijos dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, vyriausiai, vyriausiai įgaliotinė. Ačiū už šią įžangą. Aš visiškai pritariu tam, ką Jūs sakote. Manau, kad tikrai reikėtų dabar bandyti pabrėžti tai, ką ES jau yra padariusi šių e, ginklų šalinimo srityje civiliniai pilietiniai karai ir apskritai karai yra nelaimės žmonėms, tačiau tų nelaimių mastai gali būti skirtingi. Štai pavyzdžiui, kasetiniai šaudmenys turi didžiulio neigiamo poveikio net ir pasibaigus konfliktams. Galime dabar konstatuoti, kad konvencija įsigaliojo rūpiučio pirmąją dieną ir Europos parlamentas tikrai prisideda prie to, kad Europa siektų pažango šioje srityje. Šalis, kurios dar nepasirašė ir neratifikavo e, šios konvencijos, reikėtų jas raginti, kaip mano greičiau, tai padaryti. Aš tiesą sakant, nemanau, kad pavyks tai padaryti iki rūpiučio pirmosios dienos, nes kai kurie nacionaliniai parlamentai jau yra paleisti atostogų. Taip pat ES kaip e, teisinis objektas prisidėti prisijungti prie šios konvencijos. Taip galbūt galėtume paskatinti nepasirašusias, neprisijungusias valstybės imtis veiksmų. Tikiuosi, kad jau gana greitai ES ir kai kurios e, valstybės narės bus laikomos lyderėmis lyginant su kitomis trečiosiamis šalimis naikinant savo išteklius šių ginklų. Ačiū toliau, ponė Komes. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė vyriausioje įgaliotinė. Kasetiniai šaudmenys greuna gyvenimus ir nebūtinai karinius bei civilinius tikslus. Tokių kasetinių šaudmenų naudojimas prieštarėja tartautiniai teisiai ir visuomenių saugumui. Nuo to labiausiai nukenčia visuomenė, piliečiai. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų įpareigoja pasirašęs valstybės narės palaipsniui sunaikinti savo kasetinių šaudmenų atsargas nepanaudotų kasetinių šaudmenų atsargas ir Taip pat yra numatoma aukų apsauga pagal šią konvenciją. Rūpiučio pirmąją dieną įsigalioja konvencija ir kol kas tik tai 11 valstybių narių yra ratifikavusios e, ją. Taigi, kaip įmanoma greičiau reikia visas valstybės narės paskatinti tai padaryti. Devynios valstybės narės yra pasirašęs, bet dar neratifikavusios. Mano šalis, Portugalija, pasirašė 2008 m. gruodžio mėnesį konvenciją, tačiau dabar praėjus dviejiems metams parlamentas dar savo nuomonės dėl šios konvencijos nepateikė. Ir situacija dėl to yra dar komplikuotesnė, jo labiau, kad Portugalija yra įsipareigojusi šioje tiks, e, šių tikslų e, siekti. Ir atrodo, kad dabar net Gvinėja Bisau ir kitos šalis tai padarys anksčiau už Portugaliją iki rūpiučio pirmosios dienos. Būtent todėl dėl šios neleistinos suklošusios padėties prašome e, ponios vyriausiosios įgaliotinės pradėti procesą, kurio dėka ES galėtų prisijungti prie konvencijos dėl kasetinių šaudmenų. Reikėtų galbūt pasinaudoti Lisabono, Lisabonos sutarties nuostatomis. ES valstybės, kurios dar nėra pasirašęs ratifikavusios konvencijos, turi būti paskatintos, kaip man man greičiau tai padaryti. Ačiū. Toliau žodis paniai Lynė, trys minutės. Ačiū. Kasetiniai šaudmenys nužudė ir sužalojo daug civilių gyventojų per pastarus 40 metų ir dėja dėl tų šaudmenų vis dar žuva žmonės. Mes turime nepamiršti, kad trečdalis visų tokių šaudmenų aukomis tampa vaikai. Vienas e, vaikas, viena mergaitė padėjo savo tėvui dirbti sode ir e, ja, sprogo tokia, toks, tokia bomba ir ji prarado kojas. Keturi iš dešimties tokių nelaimingų atsitikimų sukelia mirtį. Na ir dabar dėl kampanijos dab, turime konvenciją, kuri turi sąlygoti tam tikrus pokyčius. Taigi labai svarbu visų pirma pasirūpinti, kad visos ES valstybės narys pasirašytų ir ratifikuotų konvenciją. Skubos tvarka, kaip sakė ponia Gomaš, dėja kaip teigiama šioje rezoliucijoje, tik tai 11 valstybių narių yra ratifikavusios konvenciją kol kas. Rūpiučio pirmąją dieną konvencija įsigalios ir aš norėčiau, kad parlamentas kartu su komisija imtųsi bendrų pastangų tam, kad visos valstybės narės būtų įtikintos pasirašyti ir ratifikuoti. ES valstybės narės, kurios yra pasirašysios šią konvenciją, turi kuo galima greičiau ją perkelti į nacionalinius teisės aktus, įgyvendinti ir, ir sunaikinti atsargas, ką yra padariusi Ispanija. 2002 metais aš buvau parlamento pranešėja dėl Junktinių tautų konvencijos dėl asmenų su negale teisių. Tas pranešimas buvo patvirtintas šeštaisiais metais. ES greitai pasirašys šią labai svarbę konvenciją. Ir jeigu mes nesugebėsime imtis veiksmų dėl kasetinių šaudmenų, tai bus baisus, baisi neteisybė. Ir svarbu, kad ir komisija, ir taryba kasetinių šaudmenų draudimus įtrauktų į susitarimus su trečiosiomis valstybėmis. Ir aš norėčiau išklausyti vyriausiosios įgaliotinės planus šioje srityje. Konvencija taip pat numato naujus humanitarinius standartus, teikiant paramą nukentėjusiesiems pagal penktąjį straipsnį. Siekiama sukurti gairės geros praktikos pavyzdžius, teikiant medicininę pagalbą, reabilita, reabilitaciją ir psichologinę pagalbą. Taip pat yra labai svarbu, kaip sakė vyriausiai galiotinė, milijonų nesprogusių kasetinių šaudmenų likučių panaikinimas postkonfliktinėse zonose. Konvencijos šeštajame straipsnėje reikalaujama, kad kiekviena valstybė teiktų paramą tokių likučių sunaikinimui ir kad būtų teikiama informacija apie tai, kokiamis priemonomis ir naudojantis kokiamis technologijomis būtų galima sunaikinti tuos šaudmenis ir jų likučius. Mes turime padaryti viską, kad būtų išgelbėta tūkstančio žmonių gyvybė, kurias gali sužaloti arba nužudyti tokios bombos, padėti tiems, kurie nukentėjo. Mes žinome, kokį poveikį šie šaudmenys ir ginklai turi. Taigi tos valstybės, kurios nėra pasirašysios konvencijos, niekuomet irgi negali naudotis daugiau e, tokiais ginklais, tokiomis e, priemonėmis. Ačiū. Ačiū, panelinė. Dabar žodis panelinė Lunaček, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė pane Ešton, ponios ir ponai. Šiek tiek daugiau nei prieš ketveris metus ėmiausi šio klausimo nagrinėjimo. E, pilietinės visuomenės grupė Austrijos parlamente kreipėsi į mane dėl šios konvencijos. Šie asmenys dažniausiai buvo tie, kurie buvo praradę kojas arba rankas, arba tiesiog e, jų sveikata buvo sutrikdyta dėl kasetinių šaudmenų. Jie man parodė daug nuotraukų. Daug nedidelių e, dalelių kasetinių šaudmenų išlieka gamtoje. Štai pavyzdžiui, vaikai bežaisdami gamtoje dažnai e, randa kokius nors spalvotus e, daiktus, e, jie juos paima į rankas, vaikai yra sprogus, jiems vaikai yra sužalojami arba miršta. Galiu pasakyti, kad mano šalis buvo viena iš pirmųjų, kuri pasirašė ir ratifikavo šią konvenciją. Tai yra geras dalykas, tačiau kitos valstybės narės taip pat galėtų tai padaryti. Penkios e, frakcijos e, pasirašė tą pačią rezoliuciją, tuo aš džiaugiuosi. Žinau, kad pono Galerio frakcijoje tam tikrais klausimais buvo tam tikrų būkštavimų ypač dėl tam tikrų valstybių narių minėjimo. Na ir galiausiai pavyko mums paminėti tas valstybės narės, kurios nepasirašė ir neratifikavo konvencijos, bei tas valstybės narės, kurios dar nėra pasirengusios sunaikinti savo kasetinių šaudmenų iš, išteklių. Dabar, ponia Ešton, norėčiau jūs, jums du klausimus užduoti. Reikalavimas ES prisidėti, prisijungti prie šios konvencijos. Galbūt ES kaip teisinis subjektas galėtų prisijungti prie konvencijos. Ir taip pat reikėtų galbūt e, akcentuoti draudimą kaset, kasetinių šaudmenų naudojimą. Ačiū dabar žodis poniai Lozink. Aš taip pat norėjau padėkoti prieš tai kalbėjusiai kolegiai už jos pasisakymą. Visiškai sutinku su tuo, kad reikia sakyti, jog kasetiniai šaudmenys yra vieni iš žiauriausių ginklų. Visai neseniai ES ir JAV, Jugoslavijoje, Irake, Afganistane ir Jemene dar naudojo šiuos ginklus. Tai yra baisu. Baisu konstatuoti, kad kasetinių šaudmenų aukos 90-80 procentų tų aukų yra civiliai asmenys, 27 procentai aukų yra vaikai. Taigi, kaip bus ateityje su kasetinių šaudmenų naudojimu? Reikia galbūt kritikuoti šių kasetinių šaudmenų naudojimą. Deutsche Bank investuoja į kasetinių šaudmenų e, gamintojų įmonės. tai paaiškėjo visai neseniai ir manau, kad ši situacija yra skandalinga. Tiesiog nes pinigai yra uždirbami civilių mirčių sąskaita. Kasetinių šaumenų gamyba bei saugomas turi būti uždrausti. Europos Sąjungos valstybės narės turi iki rūpiučio pirmos dienos ratifikuoti ir pasirašyti šią konvenciją kaip ponas Galeris pasakė, kaip įmanoma greičiau reikia tai padaryti ir kuo daugiau valstybių turi tai padaryti. Dabar galbūt reikėtų pasirašyti moratoriumą dėl kasetinių, šaud, kasetinių šaudmenų uždraudimo iki įsigaliojant konvencijai ir kaip manoma greičiau reikia e, sunaikinti sandėliavimo vietas tokių kasetinių šaudmenų. Aš labai džiaugiuosi, kad mano frakcija GUE NGL remia mūsų bendrą rezoliuciją. Dėl šios rezoliucijos daug bendradarbiavime, ji yra bendra. Ir manau, kad tai yra rimta pažanga kovoje su e, kasetiniais šaudmenimis. Taigi dabar pono Smith nėra tarp mūsų, iš karto pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Papanikalo, e, vieną minutę laiko atrodo turime pakankamai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip kolegos jau ir sakė, 11 valstybių narių iš 27 yra pasirašusios e, šią svarbę konvenciją dėl kasetinių šaudmenų naudojimo, saugojimo ir gaminimo bei pervežimo, aišku visi sutinka su tuo, kad visos valstybės narės turi būti skatinamos pasirašyti šią konvenciją. Dabar kyla klausimas, kodėl kai kurios valstybės narės vis dar nepasirašė šios konvencijos, nepaisant to, kad ji įsigalios rūpiučio pirmąją dieną. Dažniausiai tai yra ne, nepadaroma dėl nacionalinių saugumo priežasčių. Pavyzdžiui, kai kurios ES valstyb... šalis kaiminės labai nepalankiai tai žiūri. Reikia kaip įmanoma labiau stengtis pasirašyti šią konvenciją, reikia daryti spaudimą ES kaimynams, kurie nepalankiai žiūri į jos ratifikavimą. Ir mūsų kaimynai taip pat turi prisijungti prie konvencijos, ypač tie kaimynai, kurie pageidauja įstoti į ES. Ponas Nikolašik, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Baronienė Ašten. Kasetiniai šaudmenys yra tokie šaudmenys, kurie kelia grėsmę civiliams gyventojams, ypatingai dėl to, kad yra naudojami tose uh, srityse, tose regionuose, kurie yra sunkiai e, pamatomi, kaip jau buvo pasakyta, 78 procentai nukentėjusių yra civiliai gyventojai, kurie visiškai nesusijęs su konfliktais ir nemažai jų tarpė yra vaikų. Maždaug 30 procentų kasetinių šaudmenų nesproksta, tačiau išlieka aktyvus gan ilgai jau po konflikto. Nepaisant labai e, liūdnų statistinių duomenų, daugelis ES valstybių narių vis tiek nepasirašė konvencijos dėl kasetinių šaudmenų draudimo, dėl to, kad jos turi savų ekonominių interesų ir tai, aišku, labai apmaudu, interesų susijusių su tokių šaudmenų gamyba ir pardavimais. Aš nepritariu tokiam požiūriui ir manau, kad uh, humanitariniai interesai, civilių gyventojų apsauga turi tapti prioritetu. Dėl to mano manimu ES vaidmuo yra primiktinai reikalauti, kad visos ES valstybės narės pasirašytų ir ratifikuotų konvenciją dėl kasetinių šaudmenų. Ponas Keli. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie juodąją modernaus gyvenimo pusę. Kalbame apie tai, kaip ir sunaikinamos gyvybės per živ, AIDS, na, o dabar kalbame ir apie žmonių gyvybių naikinimą per kasetinius šaudmenis. Na ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai dabar mes surandame naujus priemonės ir baronienė Ašten vyriausiai galiotinė bent jau bando ieškoti sprendimų tokioms siaubingoms problemoms. Tačiau turime susitvarkyti patys savo namus pirmiausia. Kaip teigia kalbėtojai, tik 11 iš 27 valstybių narių yra pasirašytos konvenciją, situacija netenkina mūsų ir vyriausiai galiotinė turi pasinaudoti savo įtaką ir reikalauti, kad kitos valstybės narys pasirašytų, kad e, būtų panaikinti likę barjerai. Tik tuomet mes galėsime žengti pirmin ir kaip šiandien teigiame, ES privalo kalbėti vienu balsu su kitomis pasaulio valstybėmis ir turime kalbėti vienu balsu, pirmiausia, susitvarkę savo teritorijose situaciją, nes dabar su Lisabono sutartimi turime naujų priemonių ir turime rodyti gerą pavyzdį būti lyderiais pasaulyje. Sustvarkykime patys pirmiausia ir po to kalbėkime su kitomis pasaulio valstybėmis. Ačiū. Ačiū, ponia Keli. Pone Ešton. Kągi jūs dabar darysite tam, kad 16 valstybių narių ratifikuotų konvenciją iki rūpiučio pirmosios dienos? Jums žodis. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš manau, kad diskusijos buvo labai svarbios ir aš atsižvelgiu į jūsų pastabas ir jums rūpimus klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ES ir toliau reikalaus, kad visiškai būtų uždrausti kasetiniai šaudmenys per politinius veiksmus tiek konvencijos rėmuose dėl kasetinių šaudmenų, tiek dėl kitų konvencijos dėl įprasnės ginkluotės. Ir mes toliau teiksime tartutinę pagalbą per savo e, veiksmus, prie, kovodami su kasetiniais šaudmenimis, per savo vystamą bendradarbiavimo ir plėtros politiką. Norėčiau paminėti tris klausimus, kurie šiandien buvo iškelti. Pirmiausia, sprendimas dėl ES prieigos prie konvencijos po Lisabono starties. Aišku, viskas priklauso dabar nuo valstybių narių, nes tai yra valstybių narių kompetencija. Ir parlamentar labai teisingai kėlė šį klausimą, tai yra klausimas, kurį reikia atidžiai apsvarstyti. Na ir, kaip suprantu, daugumos valstybių narių e, pozicija yra štai kokia. Kol kas yra pasirašysios tik 11 valstybių, ratifikavusios konvenciją, tačiau yra dar 8 valstybės narės, kurios yra pasirašysios, bet ne ratifikavusios. Taigi iš viso turime 19 ir 8 valstybės narės kurios nieko nėra kol kas padarus, padariusios. Gerbiami parlamentarai aiškiai išsakė savo poziciją ir nori, kad kuo daugiau valstybių narių toliau ratifikuotų ir pasirašinėtų šį, šią konvenciją. Na ir aš taip pat norėčiau trumpai paliesti tą klausimą kurią, kurį iškėlė ponė Lin, dėl paramos trečiosioms valstybėms. Ir kaip jau sakiau ankstesnėse, ankstesnėse pasisakymuose, kad labai svarbu remti trečiasias valstybės, integruojant įvairias politikos sritis, po Lisabonos sutarties, tai yra puikia galimybė apjungti įvairias politikos sritis. Mes norime ir toliau aktyviai per išorės veiksmų e, priemonės, kurias turime naikinti e, likučius, šaudmenų likučius, e, priešpėstinės minas. Dėl tų priežasčių, kurios aiškiai apibūdino ponė Lunačia, kas atsitinka, kai vaikai randa tuos įvairias palvis burbuliukus Ir tokiu atveju turime labai nemažai. Jie praranda galų, nes galiausiai žūsta. Taigi, mes savo geografinėmis priemonėmis daugiausia pasinaudojame, sureaguodami į e, partnerių valstybių poreikius ir naudojamės, aišku, humanitarnės pagalbos priemonėmis, pavyzdžiui, Libane, Šrilankoje ir taip pat sprendžiame krizių situacijas Mes 12 milijonų eurų skiriame toms valstybėms, kurios e, susiduria su kasetinių šaudmenų problema. Aš kalbėjau apie Afganistaną, ten 22 milijonus, Libane 17 milijonų. Taigi yra įvairių projektų Bosnijoje, Kambodžioje, Laose, tos priemonės dabar rengiamos. Na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad nors pateigiau tuos skaičius, bet yra sunku įvertinti programų sumas dėl to, kad vyksta operacijos vietoje ir mes nedarome skirtumo tarp išvalytų teritorijų ir valomų teritorijų. Aš tikiuosi, kad e, tą mūsų parlamentarai suvoks. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, mes bandome padėti, pagelbėti tam, kad laiku būtų pasirašyta konvencija valstybių narių, vyksta koordinaciniai susitikimai tarp ES nusiginklavimo ekspertų kas mėnesį ir yra aptariami konvencijos universalumo klausimai ir taip pat pasirengimo mastai, tai yra pirmosios. Pirmųjų konvencijos šalių susitikimas, taigi mes ir toliau ketiname, kiek galima plačiau, prisidėti prie to, tų parengiamų darbų. Rugsėjo mėnesį Ženevoje vyks susitikimas tam, kad iš tiesų prieš šalių, pasirašusių šalių sustikimą būtų atliktas parengiamasis darbas. Taigi diskusijos labai įdomios, dėkoju už pastabas. Merci, Madame Ashton. Ačiū, ponė Ashton. Ačiū. Ir matome, kad jūsų pareiškimas užbaigia mūsų posėdį. Gero vakaro visiems susitiksime rytoj. Oh, oui, bon.